dienos. O dabar e, pranešimas pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį norėčiau pranešti, kad nebuvo pateikta jokių e, prašymų dėl korektūrų, e, dėl kažkokių klaidų ištaisimo. Vakar, 17, vakar 17 valandų 30 minučių buvo paskutinis terminas, kada buvo galima pateikti tokias korektūras. Taigi e, laikome, kad šis procesas yra baigtas. Dabar galime pereiti prie kito darbos.